Der Präsident. Pone pirmininkė. Posėdis yra tęsiamas, vakarykščios dienos protokolai jums išdalinti, ar kas nors prieštarauja, ar turi kokiu pastabu, jei ne, protokolus tvirtiname. Aš iš tarybos sulaukiau jos pozicijos, taip pat komisijos poziciją.